Good afternoon, colleagues. We will start our. Labadiena, kolegos, pradėkime posėdį. Pirmasis darbo tvarkės punktas, jos patvirtinimas. Noriu Jūs informuoti, kad dešimtasis punktas e, FEM komiteto 2016 m. kalendoriaus prieimimas atidėtas iki lapkričio 6 posėdžio. Jeigu kitų pakeitimų nėra, galime patvirtinti darbo tvarkę su pakeitimais. Kitas punktas, antrasis punktas, pirminkės pranešimai 2.1 Rugsėjo ketvirtąją dieną koordinatoriai savo posėdėje nusprendė e, skirti būsimą savo iniciatyvą rengiamą pranešimą e, moteris kaip e, pakeitimų varikliai pietų partnerystės valstybėse socialdemokratų frakcijai. Taip pat nutarė užsakyti šiuos klausimus per pirmąjį 2016 metų pusmetį. Aukų nukentėjusių teisų direktyvos įgyvendinimas ir kiti klausimai. Taip pat 2018 metų moterų, tarptautinės moterų dienos proga numatė kelis seminarus moteris formuojančios žiniasklaidą, moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmenę įtraukti ir moterų judėjimas ir jo plėtra, jo raida. Rašytinė procedūra rugsėjo 13 dieną koordinatoriai nusprendė organizuoti šias misijas 2018 m. pirmąjį pusmetį Vengrija, vasario mėnesį Švedija, gegužės mėnesį ir Rumunija gegužės mėnesį. Taip pat nusprendė užsakyti naują tyrimą politikos departamentui e, moteris kaip e, pokyčių e, varikliai pietų partnerystės valstybėse. 2.2 valstybės narės informuojamas nariai informuojami apie tai, kad įvyko pasikeitimas nuomonėmis su moterų padėties ir lyčių lygybės komitetu Izraelio parlamente. E, šį pasikeitimą nuomonėmis e, organizuoja Europos parlamento delegacija e, santykiams su Izraeliu ir ji, vyks, jis vyks lapkričio 27 dieną 5 valandą po pietų. Visus narius kviečiame dalyvauti, gausite elektroninį laišką. E, next. Point. Pone Žitnanskos prašymo posėdis bus filmuojamas. E, taip pat e, reikėtų patvirtinti protokolą, kuris buvo sudarytas birželio 26 dieną. Jeigu komentarų neturite, protokolą patvirtiname. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. mergaičių ir moterų e, gyvenimo e, transformacija e, es užmesgant išorės santykius. Norėčiau pasveikinti visus šiame seminare. Jis susijęs su įvairių generalinių direktoratų, politikos departamentų, darbu. E, šis seminaras renkiamas kartu su šiais e, departamentais ir kalbėsime šiandien apie mergaičių ir moterų gyvenimo transformaciją. Noriu e, taip pat pasveikinti poną, kuris atstovaus poniai McKevin ir yra bendra pranešėjas šią temą. Jis dalyvaus ir po, šio, po šio seminaro mūsų postėje, tai ponui Ponga suteikiu žodį, jis galėtų pristatyti mums tam tikrą informaciją. Oui, merci, madame la présidente. Pone pirmininkė, ačiū. E, mūsų vardu aš norėčiau pasveikinti visus lankytojus, kuriuos aš pasikviečiau į mūsų posėdį šiandien po pietų. Tai yra svečiai iš Paryžiaus ir moterų teisų vystomosi komiteto e, ir kitų parlamentarų vardu. Aš noriu šiltai pasveikinti visus mūsų draugus atvykusius e, mus stebėti šiame, šiame posėdėje. Seminaras organizuojamas rengiantis bendrajam dviejų komitetų pranešimui. Uh, dėl bendrojo darbinio dokumento įgyvendinimo, dėl mergaičių ir moterų gyvenimo transformacijos, e, kuri paskelbė e, Europos komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba rugsėjo 21 dieną, dar 2015 metais. Pranešimo bendra pranešėjai ponia Šuica ir ponia Makevin. Taip pat džiaugiuosi, kad šiame seminare dalyvauja ekspertės, kurios sutiko dalyvauti, atvykti. Jos mums padės išnagrinėti įvairius es išorės veiksmų aspektus moterų teisių ir lyčių lygybės rytise. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Džanluis e, e, Vilė, e, kuris yra DEFCO generalinio direktorato atitinkamo departamento direktorius laikinai einantis pareigas. Turite penkias minutės. Ačiū pirminkę. Manau, kad bus sunku labiau vertėjams e, nei man, nes e, noriu pasakyti tūkstantį dalykų ir e, ko gero skubėsiu viską pasakyti, jeigu bus sunku versti, duokit man ženklą. Visų pirma, labai malonu būti čia. Mes viską pristatysime kartu su ponia Marinaki nes tai e, bendras pranešimas, kaip minėjo ponia pirminkė. Pirmiausia, būtų svarbu pabrėžti, kad ES ir jos valstybės narės e, yra pasiryžusios e, skatinti moterų ir mergaičių lygybę, vystant išorės santykius. Ir tai pabrėžiama šiame pranešime, žinoma, tai savaime suprantama, bet vis dėlto kartais reikia apie tai visiems priminti. Uh, Šis e, pranešimas e, buvo parengtas e, pirmaisiais metais po penkerių metų plano patvirtinimo. Jis privalomas visoms ES delegacijoms ir veiklos vykdytojams. Gavome 108 atsakymus iš delegacijų. Tai maždaug 80 procentų visos pasaulio teritorijos. Taigi neblogas rezultatas. 133 šalis yra prieptos e, šiame pranešime, e, kai kurios delegacijos turi regioninius mandatus, e, kurie apriepia kelias valstybės. Taip pat kelios delegacijos nepateikė atsakymų dėl to, kad valstybėse visiškas chaosas, pavyzdžiui, Sirijoje. Ir kai kurios tarptautinės organizacijos nepateikė savo atsakymą, pavyzdžiui, BPO, nes e, tai neturėtų prasmės. E, galbūt jau matėte pranešimą, truputį pristatysiu ir sutelksiu dėmesį į pažangą, kuri buvo padaryta 2016 metais. Uh, to mainstream gender action across. Uh, Veiksmų, antrosios veiksmų programos prioritetai gana sudėtingi ir Žinoma, lyčių aspektas įtraukiamas į 85 procentus visų mūsų programų 2016 metais. Beveik, 80, beveik 60 procentų visų veiksmų orientuoti į lyčių aspektą, tai yra 58,2 procento Ir um, tai reiškia, kad um, vadovaujamas tam tikrais rodikliais, kriterijais susijusiais su lyčių aspektais, um, pagal tai uh, vertinami uh, veiksmai. Uh, biudžetas dabar yra 9,3 milijardo eurų. Tiek lėšų skiriama veiksmams susijusiems su lyčių aspektais, tai yra gana geras rodiklis. Būtiniausi standartai reikalaujame, kad mūsų delegacija imtųsi tam tikrų e, veiksmų, būtinų veiksmų. Tai gana svarbu. Ir e, pirmiausia, bandoma nustatyti veiksmus, e, kurie nėra susijęs su lyčių aspektu ir reikalaujama būtinai pagrysti, kodėl neatsižvelgiama į lyčių aspektus delegacijos teikia ataskaitas apie tai ir šiais metais buvo pateiktos 86 tokios ataskaitos. Taip pat e, bandome pagal visus savo rodiklius ir e, visose ataskaitose žvelgti į duomenis padalytus pagal lytis, kad e, suprastume, kaip visa ta informacija pasiskirsto pagal lytis, kad galėtume kai ką pakoreguoti, jeigu reikia. Bet e, svarbu užtikrinti, kad įgyvendinant programą e, būtų e, ekspertų, kurie dirba lyčių lygybės srityje ir galėtų patarti, pateikti rekomendacijų. Tad ir veiksmų programos tikslai yra renkami atsižvelgiant į visą tai. Iš 108 ataskaitų 11 delegacijų e, jau įgyvendino tuos penkis standartus ir dar 32 e, e, delegacijos po keturis standartus yra įgyvendinusios ir taip toliau. Aš visko nevardysiu. Yra septynios delegacijos, kurios dar ne vieno iš penkių standartų neįgyvendino. Tai blogas rodiklis, bet septynios delegacijos tai kita vertus nedidelis skaičius. Atrodo, jau išnaudoju visas savo penkias minutės, tik paminėsiu, kad veiksmų programa susijusi su trim prioritetiniais e, veiksmais. Pirmiausia, tai kultūrinis poslinkis e, vidaus lygmenių. E, visi trys prioritetai buvo atrinkti ir Visos e, praktiškai delegacijos e, pirmiausia pasirinko fizinį ir psichologinį vientisumą. Tai yra ypač svarbus aspektas, kai kalbame apie smurtą prieš moteris ir tai žinoma labiausiai visus domina. E, kitas aspektas, kitas prioritetas yra ekonominės galios gebėjimai ir trečias rytis politinė veikla. Bandau viską trumpinti. Viena iš rekomendacijų, kur yra būtina, e, yra tai, kad šis pranešimas yra tiesiog priemonė. Dar, dar turime laiko, ačiū pirminkė, puiku. Galiu kalbėti dar penkias minutės. Norime pasinaudoti šią priemonę, kad galėtume skatinti politinį dialogą, jį stiprinti ir manau, kad kolegė labiau paaiškins uh, E, su kuo tai susiję, bet kuriuo atveju e, šį politinį dialogą reikia daug labiau susijęti su lyties aspektu, nei jis dabar susijęs. Antra, e, turime skatinti veiksmų programos įgyvendinimą tarp darbuotojų, ne tik techninių lygmenių. Svarbu užtikrinti, kad įtikintume kuo labiau įtraukti šiuos aspektus aukštesnių lygmenių. E, turime įtikinti tai daryti delegacijų vadovus, e, kitus e, vadovus, aukštų lygio pareigūnus, generalinis direktorius, komisijos narys labai pasiryžę dirbti šią kryptimį, bet nebūtinai visais lygmenimis visi atsakingi darbuotojai puikiai supranta, kaip svarbu įtraukti lyčių aspektą į savo darbą. Tad reikia dirbti daugiau šią kryptimį. Be to, veiksmų programų programos įgyventinimas yra visų atsakomybė. E, tai ne tik generalinis direktorius arba komisijos narys turi pasirūpinti jos įgyvendinimu. Žinoma, e, jų atsakomybė taip pat labai svarbi, bet e, per visą struktūrą turi būti atsižvelgiama į lyčių aspektą, būtinai jis turi būti gyvendinamas, kad būtų pasiekti tinkami rezultatai. Puiku, kad turėjau šiek tiek daugiau laiko, e, e, stengiausi kalbėti šiek tiek lėčiau, e, tuo ir baigsiu ir suteiksiu žodį kolegijai, jums leidus pirmininkė, ačiū. Yeah. Labai ačiū, prašom. Mara Marinakė, ambasadorė dabar, prašau. Uh. Ačiū, dėkui pirmininkė, ypač dėkuoju Žan Louis už tai, kad jis tokią puikią įžangą pateikė ir pristatė susidariusią padėtį. Iš tiesų, e, lyčių lygybės veiksmų planas ir jo pirmoji gyvenimo ataskaita leido mums sukurti tvirtą bazę tolesniam įjimui į priekį, tam, kad galėtumėm iš tiesų pakeisti moterų ir mergaičių gyvenimus ES išorės veiksmais. Be to, turime savo pastangas geriau apibriežti ir tikslingiau jas e, įgyvendinti, kad e, lyčių galimybė moteriams galėtų būti suteikta. E, šiame pranešime, šioje ataskaitoje yra labai gerai parodyti geriausios praktikos pasiekimai, geriausi rezultatai ir aiškiai matome, ką reikia, kur dar keisti, kad galėtų padėtis pagerėta. Savaime suprantama, kad mes ketiname dar tol labiau mobilizuoti, nors jau gerai mobilizuota ir taip, e, visas 140 ES delegacijų visame pasaulyje ir visas mūsų išorės veiksmų politikos e, operacijas ir atstovybės. Reikia suprasti, kad e, konfliktai, smurtas, lyčių lygybė yra tarpusavyje susiję ir todėl mes turime galvoti apie tai, ką reikia pirmiausia keisti, kad pasikeistų mergaičių ir moterų gyvenimai, gyvenimo sąlygos. Jeigu nebus taikos ir saugumo, jeigu nebus ekonominės plėtros, uh, tai e, sunku bus moterims ar mergaitėms suteikti kažkokias galės. Pirmiausia, ir moteris, ir mergaitės turi jausis saugios ir saugiai gyventi. Ta labai svarbu pasakyti ir mes ES kartu su jungtinėmis tautomis turime sutelkti jėgas ir duoti tokį aišku signalą. Visai neseniai tas buvo padaryta, kai buvo paskelbta per tokią pažangi nauja iniciatyva. Prieš tris dienas ji buvo paskelbta e, Junktinių tautų generalinis sekretorius Gutierrez, e, Junktinių tautų generalinis sekretorius pavaduotojas Mohamed ir mūsų e, Mogherini ir Mimica iš ES pusės paskelbė kartu tą iniciatyvą, kurios tikslas panaikinti smurtą prieš moteris visame pasaulyje. GAP 2 yra tiesioginė reakcija į ES e, veiksmus dirbti pagal darbo atvarkę 2030, kad niekas neliktų, palik, nebūtų paliktas nuo šalyje, kad būtų įgyvendinti tvarios plėtros tikslai ir kad saugumas e, besivystančiame pasaulyje būtų puoselėjimas, ypač sutelkiant dėmesį į moteris. Dvi e, išskirtinės rytis e, numatytos. Pirmiausia, e, konfliktai, smurtas ir lyčių lygybė. E, pilietinės visuomenės galių stiprinimo kontekste ir moterų organizacijų galių stiprinimo kontekste. Be to turime galvoti apie pilietinės visuomenės judėjimo laisvės e, mažinimą. ES prioritetas yra kovoti su tokiu dalyku. Mes turime stengtis apsaugoti pilietinę visuomenę ir aišku, mes turime dirbti su uh, e, eiliniai žmonėmis, kad mūsų politika ir mūsų veikla netitoltų nuo realybės. O svarbiausia, turime uoliai remti žmogaus teisų gynėjus visame pasaulyje, kad mes galėtumėm aiškiai parodyti, jog moterys e, gali labai ženkliai prisidėti prie darbo tvarkės 2030 įgyvendinimo, kai tam ateis laikas. Ir žinoma, mes tikimės, kad Europos parlamentas mus parems. Ačiū. Uh, thank you, thank you. Labai ačiū ambasadorė Mara Marinaki. O dabar problems. No, no, it's okay for you to sit here. No, it's okay to sit. It's enough. Enough space. <laughs> okay. Okay. Uh, um, okay. And now I'd like to give the floor to. Uh... Dabar aš norėčiau suteikti žodį uh, daktarui Lars Engers Pedersen, kuris yra Danijos Tarptautinių studijų instituto vyresnysis mokslinis bendradarbis. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad mane pasikvietėte ir paprašėte pakalbėti šią temą. Aš kalbėsiu apie e, lyčių lygybę ir moterų įgalinimą, pirmiausia, Afrikoje ir e, keičiant institucijų kultūrą šiame kontekste. E, Aš galiu pasakyti, kad Europos komisijos išsikelto iniciatyva yra labai drasi ir toli siekianti. Nedaug tokių iniciatyvų tarptautinėme e, kontekste matome, kai galvojame apie valstybių ekonominę raidą. Taigi tokia mano tema. Bet prieš tai aš pristatysiu kontekstą. Sažininga būtų pasakyti, kad pasaulinės lyčių lygybės normos einant laikui kinta. Jos nėra stabilios ir be abejo e, ne visuomet jų yra laikomasi. Todėl kartais E, kaip patys pastebėjote turbūt dešimtajame praeito amžiaus dešimtmetyje, ši tema iškyla kaip labai aktuali, nes nieko ten nėra nuveikiama. Ir dabar matome, kad šiame laikotarpyje daugiau dėmesio yra skiriama moterų e, galių stiprinimui ir lyčių lygybei. Be to, kontekstas pasikeitė ir dėl to, e, kad moterų galių stiprinimas dabar yra siejamas su uh, Pasaulio banko įgyvendinama skaitmenėjimo iniciatyva. Ir dabar prisiminkime, kas vyko Pekine, tada mes kalbėjome apie struktūrinius pokyčius ir moterų gyvenimo sąlygų gerinimą. E, e lyčių lygybės klausimų kontekstas ir intensyvumas svarstymo keičiasi nuolat, galiu pasakyti. Aš pats dalyvauju mokslinio tyrimų programoje, e, kurioje bandoma išsiaiškinti, kaip lyčių lygybės normos taikomos skirtingose pasaulio dalyse e, įtakoja septynių skirtingų labdaros organizacijų veiklą, pavyzdžiui, Oxfam e, ar panašiai. Ir mes pastebėjome, kad humanitarnės pagalbos agentūrų uh, veikla e, didelė dalimi įtakoja darbą su uh, lyčių lygybės problemomis. Kalbėdami apie institucijų kultūros keitimą, turime pagalvoti apie ES sąsąją su įvairiais fondais, bankais, labdaros organizacijomis ir panašiai. Kitas dalykas, e, mes suprantame, kad yra labai daug iš didelių problemų, uždavinių iškylančių dėl uh, agentūrų darbo, kai yra bandoma e, spręsti lyčių lygybės ir moterų galinimo klausimus. E, galvojame apie valstybių vidaus politiką, organizacinės kliūtis ir prioritetus. Perinu dabar prie įgyvendinimo iššūkių atskirų valstybių lygmenių. E, turbūt daugelis mūsų žinome, kokie tie iššūkiai, prioritetai keičiasi, e, personalo nepakanka, personalo galimybės yra ribotos. E, Lyčių lygybės klausimais dirbančios agentūros neretai neturi nuolatinių darbuotojų, žmonės dirba tik tai nepilnu etatu tenai. Ir be to suvokiame, kad neretai valstybių lygmenių tos agentūros, tos institucijos negali daug judėti. Jų judėjimo laisvė yra ribota. Ir e, kas kuriuose valstybėse dirbantis pareigūnai negali pasinaudoti visomis turimomis teisėmis ir galimybėmis. Tai neleidžia mums įgyvendinti numatytų planų. Išvada yra tokia, dažnai e, dėmesys lyčių lygybės klausimams tampa tik formalus ir neretai valstybėse matome tikro entuzijazmo stoką, sprendžiant lyčių klausimus. Dabar perinu prie Afrikos valstybių ir kokie iššūkiai juose iškyla. Aišku, čia bendrų išvadų padaryti ne, beveik neįmanoma, bet mes pabandysiu. E, bet vis tik turime kalbėti apie vyriausybių norą dirbti lyčių lygybės klausimais. E, yra valstybių, kurios turi gerą nacionalinę politiką sukūrusios. Ir aš galvoju apie labai konkrečius e, prezidentų ir ministrų pirmininkų politinius prioritetus. Jeigu lyčių lygybė įeina į tuos prezidento ar premjero prioritetus, tada yra įmanoma ir mums savo darbo tvarkę prastumti. Tas yra labai svarbu. Kitas svarbus dalykas, mes turime atskirti stabilumą, trapumą ir atsigavimo po konfliktų uh, aplinkybės. E, valstybėse Afrikos skirtingose padėtis labai skiriasi ir e, yra priemonių, kurias galime pritaikyti vienur, bet visiškai neįmanoma pritaikyti kitur. Apie tai aš kalbėsiu, kai aptarsiu rekomendacijas. Kitas dalykas E, tose valstybėse daugelie jų yra labai svarbi religijos įtaka ir tradicijos papročiai yra labai e, svarbus. Ir atitinkamai valdžios institucijos, vietinės valdžios institucijos remiasi tomis tradicijomis ir jos negali eiti į priekį ar nenori eiti į priekį ir dėl to būna labai sunku tas kliūtis įveikti. Kitas dalykas. Uh, E, lyčių santykiai ir galios santykiai tose valstybėse, tose kultūrose yra tiek įsišaknyje, kad sunku juos yra pakeisti, nėra taip greitai e, įmanoma judėti į priekį kaip Europoje. Dabar perinu prie rekomendacijų. Pirmoji ir man pati svarbiausia yra pačių prioritetų prioritetizavimas. Ką noriu pasakyti? E, E, agentūrų personalas, biurokratai bando įgyvendinti politikų nustatytus prioritetus. Tačiau neretai tų politinių prioritetų būna labai daug ir nėra jokios tų prioritetų hierarchijos. Galima sakyti, kad visi tie prioritetai yra vienodai svarbus. Ir tada agentūrų darbuotojams yra labai sunku kažką padaryti, gyvendinti. Be to, einant laikui, politiniai prioritetai keičiasi. Kai kalbame apie lyčių lygybę, suprantame, kad iš tiesų reikia uh, E, nuoseklaus darbo ilgesnį laiko tarpą. Todėl, kai e, mes kalbame apie politikų veiklą, supraskime, kad personalui jų norus įgyvendinti nėra lengva. Politikai turi labai aiškiai numatyti prioritetus ir pasakyti, kas iš tiesų yra svarbiausia, kas yra aktualiausia ir į, į, į ką labiausia personalas turi atkreipti dėmesį. Kitas dalykas - politiniai uh, apribojimai. Uh, E, iš išorės tose valstybėse dažnai nedaug ką galima padaryti. Kitas dalykas - institucijų kultūra neretai yra vertinama kaip tam tikras tvarios plėtros tikslų projektas. Ką aš čia noriu pasakyti, kad prireiks gal dešimt metų kultūriniams pokyčiams ir mes suprantame, e, jog kultūriniai pokyčiai e, gali vykti tik labai lietai ir palaipsniui. Yra mąstančių, kurie sako, kad tai, ką darėme anksčiau, e, galbūt buvo negerai, bet mes pasitaisysime ateityje. Supraskime, kad toks mąstymas nieko nepadeda. Reikia labai konkrečių patarimų apie tai, kaip judėti į priekį. Ketvirtas dalykas, mes turime uh, E, galvoti apie tai, kad daugiau įgaliojimų privalu suteikti valstybėse dirbantiems pareigūnams, nes taip jie galės pragmatiškai valdyti padėtį, matyti, kas iš tiesų dedasi toje valstybėje, jie yra žymiai lankstesni, supranta, kokios yra konkrečios valstybės aplinkybės. Nėra labai lengva iš štabo duoti nurodymus ir e, tam tada prireikia kelių mėnesių, kad e, jie taptų realybę. Na ir galutinė skaidrė, dar rekomendacijų. Aš siūlau, kad yra labai svarbu Afrikos valstybės tarsi sukategorizuoti. Kai kuriuose valstybėse narėse yra labai gerų, stiprių vyriausybių, kurios siekia lyčių lygybės ir moterų įgaliojimų sustiprinimo. Ir čia, aš manau, naudinga yra biudžetinė parama ir politinis dialogas. Tačiau kitose Afrikos valstybėse yra vyriausybių, kurios neskiria dėmesio lyčių lygybei nekreipia dėmesio į tai ir tada per valstybės aparatą yra nebeįmanoma dirbti ir mes turime galvoti apie tikslinę veiklą į pilietinę visuomenę orientuotą. Yra valstybių, kurių padėtis yra labai trapi. Čia dirbti darosi labai sudėtinga. Galbūt irgi tikslinė veikla būtų naudingesnė. Ir dar yra valstybių, kurios dabar atsigauna po konfliktų. Čia galimybių yra e, kitokių, nes tokiuose zonuose, tokiuose valstybėse neretai elementariausių žmonių interesus pirmiausia reikia patenkinti. Ir tada yra labai sunku struktūriškai kažką pakeisti, kad moteris nebūtų nustumiamos į šalį. Manau, kad kažką būtų galima padaryti per politinį dialogą ir per tikslinę veiklą. Ačiū. Uh, Dėkuoju daktarui Engelbert Pedersen už pranešimą. O dabar norėčiau suteikti žodį poniai Nerminai Kapetanovič, tai yra gydytoja, Bosnijos ir Hercegovinos parlamento narė. Prašau. Dėkoju, ponios ir ponai, gerbiami dalyviai, man didelė garbė būti kartu su jumis čia Europos parlamente ir kartu diskutuoti šią labai svarbę temą. Turint galvoje kad prioritetai ir svarbiausi 16-19 veiksmai iš strateginės programos ryčių lygybei. Komisija patvirtino savo, komitetas patvirtino savo įsipareigojimus toliau skatinti lygybę tarp vyrų ir moterų. Noriu jūs, jums priimti penkias prioritetinės sritis. Pirmiausia, traukti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, ir padinti moterų ekonominį nepriklausomumą, toliau skatinti kokį, atsiprašau, lygybę tarp vyrų ir moterų sprendimo primo procese, toliau kovoti su lyties pagrindų vykdomų smurtų, toliau už, už, įtvirtinti vienodą atlygį ir panaikinti skirtumus atlyginimo ir mm, pensijų srityje. Pagal, kalbant apie Vakarų Balkanų šalis, labai nedaug yra nuostatų, kurios skatintų lygybę tarp vyrų ir moterų. Ir tiek, kiek, yra, tų, kiek yra tų nuostatų įgyvendimas, yra labai neveiksmingas. Politikos kryptis ir teisėkuros proceso nuostatos nėra įgyvendinami, nors, nors tai ir yra numatyta teisės aktuose. Moteris vis dar yra nepakankamai reprezentuojamas politinėme ir ekonominėme gyvenime. Dar nėra kurtos institucijos, kurios e, kovotų už lyčių lygybę, ypač Bosnija ir Hercegovinė, dar labai sudėtingos mūsų konstitucijos. Trūksta veiksmingo gyvendinimo teisės aktų dėl prevencijos e, smurto prieš moteris, ypač smurto namuose. Ir tai išlieka labai dėlė problema kelia nerima didėjantis skaičius jaunų moterų prievartavimo atvejų. Ir labai galės, labai apgalėstavau, bet tačiau vis dėlto didėja pedofilijos faktų. Ir statistika yra nepakankama, kad mums um, suteiktų pilną vaizdą, kokia yra tikroji faktinė padėtis. Nepakanka domenų rinkimo tuo atveju, kai smurtas vykdamas prieš moteris. Smurtas būtyje vyksta ir nėra dar nuostatų, kurios būtų suderintos kovai su šio reiškiniu dėl labai sudėtingos konstitucinės ir institucinės sistemos mūsų šalyje. Nėra specializacijos atitinkamuose institucijose, taip pat to nėra ir policijoje, ir viešajame sektorėje. Prieiga prie nemokamos teisinės pagalbos ir atstovavimo tiesme taip pat yra labai ribotas. Apsauginės priemonės yra labai menkos ir tikrai yra nepakankama bendroji sistema, kuri taikoma paramai nukentėjusių moterų. Programos yra nepakankamai finansuojamos ir netgi kai kurios institucijos yra uždaromos. Jaunas moteris yra išnaudojamos vaikai yra išnaudojami mano šalyje. Specifinės problemos išlieka ir asmenims su negale, ilgalaikės problemos tiek viešajame gyvenime, tiek valdymo struktūrose. Nepaisant įdarbinimo biuro neįgaliems asmenims nepakanka paramos iš vyriausybės pusės. Čia aš kalbu apie Bosniją ir Hercegoviną. Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė sukūrė bendrą įdarbinimo programą, kur įtraukiamos vidutiniamžios moteris, kuriams virš 40 metų, bet čia susidurima su daug sunkumų todėl kad to amžiaus, tos amžiaus grupės moteris yra labai sunkiai įdarbinamos. Trūksta subsidijų, ypač jaunoms moteriams padedant įsidarbinti. Dar daug ką reikėtų nuveikti ir reikia didinti ir visuomenės informatumą ir bendras žinia, žinias. Mes norėtume pasiekti Europos standartų žmogaus teisų apsaugos rytyje, laikantis lyčių gyvybės, panaikinant visus, visas nelgybės formas ir diskriminavimo formas bei lyties pagrindų vykdomą smurtą. Bosnė ir Hercegovina buvo viena iš pirmųjų, kuri ratifikavo Stambulo konvenciją. Ir tų tikslų gyvenimas yra, gyvendimas yra vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų. Ir mes Tikime, kad kartu esame stipresni, mūsų vienė bendras tikslas ir mes turime apsaugoti žmogaus teisės. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, ponė Dermina Kiptanovič. O dabar suteiksiu žodį ponė Iren Felin, nepriklausoma ekspertė, tarptautinių reikalų instituto atstovė iš Italijos. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, kad surengėte šį labai svarbų seminarą. Pirmiausia, noriu trumpai prisistatyti. Esu Ren Felin, esu lyčių ir saugumo ekspertė, dalyvauju veikloje tarpnių reikalų Romoje. Aš tai pasakiau dėl to, kad tai paaiškino, kodėl aš pasirinkau būtent tokią temą savo pranešimui, nes uh, lyčių veiklos planas yra labai plati tema, bet dėl savo specifinių interesų aš nusprendžiau kalbėti apie politinės moterų teisės ir apie moterų įtraukimą į politinius reikalus. Galbūt jūs nežinote už, plačiai apie šį klausimą, aš tiesiog pristatysiu, kas tai yra. Aš dirbu daugiausia siekiant įgyvendinti jungtinių tautų atitinkamas rezoliucijas kartu su moterų taikos ir saugumo darbo atvarke. Mes turime priimti naujus saugumo iššūkius ir labai sunku spręsti lyčių lygybės klausimus, neatsižvelgianti tai, kad reikia uh, atsižvelgti ir moterų vaidmenį konfliktuose. Ši rezoliucija yra labai svarbi, jinai buvo patvirtinta 2000 metais po labai ilgos kovos moterų aktyviščių ir moterų organizacijų, kurios nori sustiprinti moterų vaidmenį ir atsakomybę, kad tai būtų įtraukta į saugumo užtikrinimo darbo atvarkę. Iki to laiko Tai buvo traktuoma tik kaip socialinis klausimas ir jis buvo labai nutolintas nuo saugumo klausimų. Ir da, priemus tą sprendimą, tai buvo didžiulis pokytis, taip kaip ES apskritai mm, nagrinėja ir mato šią temą. Būtent šioje teminėje srityje aš kalbėsiu apie reglamento įgyvendinimą, ypatingą dėmesį skiriant Afrikos žemynui. Kalbame apie lyties klausimus ir visada yra dichoto, dichotomija tarp apsaugos ir dalyvavimo. Ambasad, ambasadorius Manekė apie tai kalbėjo anksčiau ir praėjusią savaitę tai buvo pabrėžta Junktinių tautų generalinėje asamblėje New York'e. Labai sunku kalbėti tik vienu aspektu, nepaliečiant kitų aspektų. Niekas negali sakyti, tvirtinti, kad vienas yra svarbesnis už kitą, turime visus aspektus nagrinėti. Bet jeigu moteris negali aktyviai dalyvauti socialinėme ir politinėme gyvenime, tai tuomet sunku ir užtikrinti jų apsaugą ir jų šeimų lygyje. Dalyvavimas yra vienas iš pagrindinių principų įtvirtintas jungtinių tautų rezoliucijoje mano minimoje. Tai yra susijęs su dalyvavimu, apsauga ir pagalba moteriams konfliktų laikotarpiais. Praeitie pasikeitė pagrindinis e, naratyvas. Ir dabar mes jau suradome pusiausvyrą, kaip reikėtų tą temą svarstyti tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Praėjusią savaitę buvau New York'e ir dalyvau keliose renginiuose, kur buvo kalbama apie moterų įtraukimą į konfliktų prevenciją, kuriant taiką ir užtikrinant tarpininkavimą, mediaciją. Didelis dėmesys buvo skiriamas moterims, moterų vaidmenį, moterų kaip tarpininkų vaidmeniui. Keturi tikslai jau buvo anksčiau paminėti. Čia kalbama apie apie tą teminę e, sritį, kai kalbame apie lyčių veiksmos programą. Yra vienas ramstis, vienas rytis, kuris susijusi su apsauga, o kitas rytis, kuris susijusi su dalyvavimu. Iš pažangos e, ataskaitos mes matome, jog yra geras tos ataskaitos įgyvendinimas geri rezultatai, bet turiu pasakyti, kai kalbam apie konkrečias rytis, dar reikia labai daug nuveikti. Iš vienos pusės galime matyti, kad politinių lygmenių daug yra nuveikta. 2015 buvo paskirtas pagrindinis patarėjas lyčių klausimų ambasadorius Marija Marnakė, kuris čia ir dalyvauja, taip pat buvo tinklas centrinių punktų nustatytas, taip pat neformali darbo grupė nuolatos reguliariai susitinka, dirba taikos ir saugumo klausimais, bet dar yra daug projektų, kur stinga įgyvendinimo šioje srityje. Ataskaitoje sakoma, 70 tikslas, kur kalbama apie lygias teisės ir galimybės moteriams dalyvauti politikoje ir valdysena valdymo procesuose visais lygmenimis. 53 delegacijos prisidėjo prie tikslų nustatymo, bet kai kalbam apie konkrečiai to plano įgyvenimo tose specifinėse sritise, tai aš beveik nematau projektų, kuriuose būtų tas reglamentas įgyvendinamas. Etijopijoje vienas bendro pobūdžio projektas vykdomas, kur kalbama apie lyčių lygybę ir moterų dalyvavimą, o kitas vykdomas Nigerijoje. Ir tai yra kaip geros praktikos pavyzdys daugiametis projektas, kuria, kurį finansuoja ES ir įgyvendina UNICEF ir Junktinių tautų Women organizacija. Čia daroma peržiūra ne vien dokumentų popierio, bet yra ir e, teikiama parama įgyvendinimui tose regionuose. Čia reikėtų pasižiūrėti, kaip būtų galima sustiprinti moterų vaidmenį skirtingose šalise. Toliau, kokių pamokų išmokta ir kokios parengtos rekomendacijos. Jau daugelis iš jų buvo paminėtos lyčių veiksmų programa yra gerai struktūruota, geriau nei instekstinė programa ir labai svarbu e, tas horizontalus požiūris apimantis daugelį aspektų. Mes visada patys turime rodyti pavyzdį ir būtent lyderystė yra svarbiausia, kai kalbam apie moterų lygybės klausimus. Moteris taikoje ir saugumo srityje yra svarbis sritis, Taip pat e, svarbi, svarbus civilinis bendradarbiavimas su e, karinėmis organizacijomis ir tai užtikrina tvaresnius rezultatus. Moterų taikos ir saugumo darbo atvarkė yra tam tikra niša lyčių lygybės srityje. Ne visi lyčių ekspertai žino principus tos darbo atvarkės, ne visi gali dirbti kartu su karinėmis organizacijomis, dėl to yra rekomenduojama daugiau ekspertų pritraukti į šią darbo atvarkį, ypač kai kalbame apie konfliktų regionus. Reikia e, lyčių ekspertų, taip pat ekspertų, kurie, yra, kurie specializuojasi taikos ir saugumo srityje, įtraukti juos į tų programų gyvendinimą. bet tik tai kelios delegacijos konkrečiai pateikė ataskaitas apie moterų taikos ir saugumo programas. Ir tik e, šešios yra susijusios su NAP įgyvendinimo savo šalise. Kalbant apie finansavimą, aš čia siūlyčiau daugiau dirbti su projektais, kurie įtraukia vyrus ir berniukus. Kalbam apie moterų įgalinimą, bet taip pat reikia nepamiršti ir vyrų ir berniukų. Mes galime skatinti moterų vaidmenį, bet mes turime visi kartu dirbti siekdami pokyčių. Dar vienas aspektas, kurio aš neradau projekte, bet jis paminėtas ataskaitose tai įtraukti į žiniasklaidą. Kaip žiniasklaida informuoja apie konfliktų situacijas. Taigi tai yra dar viena rekomendacija. Toliau bendro pobūdžio e, pastaba. Mes negalime kalbėti apskritai apie Afriką. Turime pritaikyti projektus konkrečioms šalims, konkrečiom, konkrečiai padėčiai ir tai yra logiškas požiūris. Kalbant apie Europos parlamentą, uh, Reikėtų priimti sprendimą, sutelkiant dėmesį į tas probleminės šalis, taip pat nepamiršti tarpininkavimo aspekto. Afrikos sąjunga daug dirba, skatina moterų lyderystę, taip pat bendradarbiaujama ir kitame kontekste, europinėme kontekste. Ir reikėtų daugiau suteikti dėl, dėmesio būtent į, į šią temą. Reikėtų analizę atlikti laikotarpį iki 2025 metų. Taip pat reikėtų keisti nuomonėmis tarp parlamentarų, pasižiūrėti, kad delegacijose būtų tinkamai subalansuotas kandidatai pagal lytis, tinkamai moteris atstovaujamos. Tai tiek iš mano pusės dėkuoju. Uh, uh, much, uh, Ačiū labai ponia Irene Felin. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Norai Haber, kuri yra iš Kings kolegijos iš Londono tyrėja. Ačiū. Kalbėsiu apie veiksmų plano gyvendinimą Arabų pusėsalyje. Bahreinas, e, Kuveitas, Amanas, e, Junktinė Arabų Emiratų ir kitos valstybės. Žinoma, visko negalima apibendrinti ir apie visus kalbėti vienodai, tai turėkite tai omenyje. Veiksmų programą įgyvendinti nėra e, lengva. Visų pirma, e, reikia atsižvelgti į kontekstą. Yra tam tikrų konkrečių kultūrinių, religinių ypatumų šiame regione, tad reikia pritaikyti paužiūrį gyvendinant e, veiksmų programą. Pati programa galbūt yra universalaus pobūdžio, bet ją būtinai reikia pritaikyti prie konkretaus regiono ir prie konkrečių jo vietų. Būtinai e, reikės išvelgti į tai, kad pagrindinė religija yra islamas. Reikia mm, į tai atsižvelgti, neatsižvelgiant į tai, e, ką apie tai galvoja žmonės. E, Iš tyrimų matyti, kad daugeliu žmonių šiame regione religija yra labai svarbus tapatybės aspektas Tad mm, reikia būtinai e, atsižvelgti į religinius aspektus ir e, tai, žinoma, padeda ir žmonėms e, geriau suprasti tą programą, jai pritarti, juos lengviau įtikinti. Įgyventinant programą siekiama labiau įtraukti moteris ir skiriama įvairių stipendijų bendraujama su um, mokslininkais dirbančiais šiame regione, atsižvelgiama į jų patirtį. Žinoma, um, moteris įtraukiamos um, per socialinę žiniasklaidą, visi šiame regione gali naudoti socialinės žiniasklaidos priemonėmis ir labai aktyviai tai daro. Dar vienas dalykas veiksmų plano pristatymas e, kaip bendresnės tarptautinės programos e, dalies. Arabų e, pusęsalyje, žinoma, yra daug diskriminacijos prieš moteris pavyzdžių ir kalbant apie hartiją, ko gero programos nereikėtų pristatyti kaip visiškai naujo dalyko. Reikia ją pristatyti taip, kad tai yra priemonė, kuri padeda gyvendinti jau egzistuojančias tarptautinės e, teisų gynimo priemonės. Taip pat e, reikia žmonės labiau informuoti apie šią veiksmų programą, nes daugelis paprasčiausiai nieko apie ją nežino. Tad reikia daugiau skleisti informaciją, turime apie tai pagalvoti. Taip pat galbūt reikia glaudžiau bendratarpiauti su pilietinės visuomenės organizacijomis, kitais vietos veikėjais. Pilietinė visuomenė nebūtinai veikia taip, kaip čia arba kur nors kitur. Ir um, žmonės e, neretai dirba individualiai, užuot formuodami tam tikras e, pilietinės visuomenės grupės, tad e, reikia nustatyti, kas yra tie veikėjai, juos surasti ir tiesiog suprasti, kad jie veikia subtiliau, labiau individualių lygmenių. Tai gali būti įvairūs tyrėjai, akademikai, žurnalistai ir jie mm, subtiliau dirba, ne taip akivaizdžiai galbūt kaip e, kitos pilietinės visuomenės grupės, e, be kita ko per socialinę žiniasklaidą. E, taip pat, žinoma, yra ir kitų projektų, kuriais siekiama šiek tiek pakeisti kultūrinės sampratas, kurios yra įsisenėjusios šiame regione. Reikia į tai taip pat atsižvelgti. Ačiū. Thank you very much, Ms. Nora Jaber. And... Ačiū poniai Norai e, Džeber. Dabar suteiksiu žodį e, komiteto nariams, e, kad galėtumėte įsakyti savo pastabas, ponė Gerike. Ar norėtumėte ką nors pasakyti, prašom. Dirbu AKR valstybėse ir šioje organizacijoje yra nemažai Afrikos valstybių. Galbūt e, galiu kalbėti vokiškai, man bus e, kur kas lengviau išreikšti savo mintis. Visą kalbame apie projektus, e, kurie įgyvendinami tam tikromis sąlygomis ir viena iš sąlygų susijusi su liučiu aspektu. Kalbame apie lyčių lygybę, kalbame apie moterų įgalinimą. Ką reiškia lytis šiame kontekste? Kai kalbame apie tam tikrus konkrečius su lytimis susijusius aspektus, veiksmų programas, dimensijas, ką visą tai reiškia? Žmonės, kurie dirba įgyvendinami projektus Afrikoje, nebepasitikė viskuo, e, ką mes bandome jiems primesti. Ir e, būtinai turime aiškiai nurodyti, paaiškinti, ką turime omenyje, kai kalbame apie lyčių lygybę šiame kontekste. Nes e, ne visada aišku, kokia prasme vartojamas šis terminas, net ir mūsų komitete. Labai svarbu, kad žmonės, kurie nedirba parlamente, puikiai suprastų, apie ką konkrečiai kalbame. Ačiū, ponia Gerike. Atrodo, daugiau e, niekas neturi jokių pastabų ir komentarų. Noriu paprašyti ekspertų atsakyti į pono Gerike e, komentarą. Prašom. Please, Mrs. Thank you. Yeah, this is also Ačiū. Būtent e, todėl ir minėjau, kad svarbu įtraukti vyrus ir e, berniukus. Kai kalbame apie e, lyčių aspektus, tarsi galvojame, kad tai susiję tik su moterimis, bet ne. Mūsų visuomenėje priskiriami tam tikri vaidmenės vyrams ir moteriams, taigi kalbame apie visą visuomenę. Ir iš esmės e, kalbame apie vyrus ir moteris, visų LGBTI aspektų neįtraukiame. Svarbu tiesiog turėti omenyje tam tikrus skirtumus, skirtingus vaidmenis, kuriuos vyrai ir moteris atlieka visuomenėje. Norime, nepaisant viso to, e, užtikrinti jiems vienodas galimybės gyvenime. Iš savo patirties žinau, kad konfliktų e, sąlygomis moteris e, jaučia didesnį poveikį dėl e, joms primetamo vaidmens. Taigi būtent tai bandome užginčyti, tam paprieštarauti. Norime, kad moteriams taip pat būtų priskiriamas pakankamai svarbus vaidmuo, kad keistusi elgesio modelis Norime, kad būtų lygios galimybės, bet turi būti atsižvelgiama ir į įvairovę. Kartais e, tai sunku paaiškinti tinkamai, nes neretai žmonės, kurie nieko tiesiog nežino apie šią sritį, galvoja, kad e, kalbant apie lyties e, aspektus, apie lyčių lygybę, kalbama visų pirma apie moteris. Ir dėl to nelabai e, nori aktyviai įsitraukti į šią veiklą, nelabai supranta, kas yra ta lyčių lygybė. Sakau, mes, mes, mes tai tie, kas remia lyčių lygybę, taigi visi čia esantieji, manau. Uh, Mes nenorime atsikratyti tų skirtumų, mes norime juos pabrėžti, pabrėžti, kad egzistuoja skirtingi aspektai ir um, pabrėžti tą indėlį, kurį vyrai ir moteris, berniukai ir mergaitės gali įnešti į visuomenę ir jos gyvenimą. Taigi svarbu užtikrinti, kad delegacijos tai suprastų ir um, be to svarbu lyčių aspektus įtraukti į um, įvairius e, mokymus e, visoms grupėms. Svarbu, kad e, būtų tinkamai perteikiama ta sulčių lygybė susijusi žinia. Ačiū. Da, dar jums leidus norėčiau kai ką pridurti. Taip, žinoma, prašom. Kai kalbame apie lygias įvairių lyčių atstovų teisės, žinoma, tai gerai. Bet aš kai ką pamiršau paminėti. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų darbą. Kai dirbate Afrikoje ir kitose pasaulio regionuose, svarbu atsižvelgti į tų valstybių regionų ypatumus. Kartais, kai kalbame apie lyčių aspektus, kalbama apie 60 ar net 70 e, lyčių e, tipus. Tai e, gali sukelti nemažai painiavos dirbant su Afrikos valstybėmis be, be kita ko. Taigi, kai kalbame tik apie vyrus ir moteris kaip lytis, tai daug kas supaprastina. Noriu padėkoti Jums už Jūsų darbą. Puikiai dirbate tikrai. Ačiū. Dėkuoju. Dabar e, suteiksiu žodį e, daktarui Pedersenui, prašom. Taip, e, ačiū. Suprantu, ką norite pasakyti, kodėl prašote tam tikro aiškumo, kai kalbame apie lyčių lygybę, bet man atrodo, kad nėra visiškai įmanoma užtikrinti absoliutų aiškumą da, gyventinant Danijos lyčių lygybės strategiją, e, kruopšiai tyriama, apie kokias lytis kalbama ir e, iš tikrųjų įvairiuose kontekstuose galima įvairiai suprasti šias savokas ir negalime pasakyti vieną kartą, kad yra tik tai taip arba taip. Turime visuomet prisitaikyti prie įvairių situacijų. Aš suprantu ir noros pasisakymą būtent e, Taip, kad kiekvienas įkį, dirbdami vis e, naujame kontekste, turime pritaikyti savo požiūrį, bet kuriuo atveju tiesiog reikia nepamiršti pagrindinio tikslo - kovoti su diskriminacija, marginalizacija ir gyventinti darbo tvarkės prioritetus. Dar e, jums leidus norėčiau pridurti vieną dalyką. Pagal tą Danijos e, strategiją tiesiog numatoma, kad e, visada turi būti vienodos galimybės vyrams ir moteriams. Tiesiog vienodos galimybės tai svarbiausia, kad ir kaip būtų. Simonos Veil parodoje yra parašyta, kad ji norėtų nebūti vyriškojo modelio dalimi, kad niekas jos nelaikytų vyriškojo modelio dalimi. Taigi e, įvairiuose kontekstuose reikia atsižvelgti į vairius aspektus. E, ir visada reikia turėti omenyje tuos skirtumus ir leisti jiems būti. Ir mes negalime vieną kartą pasakyti, ką visais atvejais reiškia lyčių lygybė. Ačiū. Pone Usmanova, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą. Uh, poniai Jaber. Uh, šiandien Europos parlamente, būdama šiame klausime, ką galvojate, ar Europos parlamentas yra naudinga ES institucija ir kaip konkrečiai jis galėtų padėti, kad moterys, musulmonės visame arabiškajame pasaulyje uh, galėtų e, jausis drąsiau, galėtų reikštis aktyviau, kad e, lyčių lygybė iš tiesų būtų įgyvendinta arabiškame pasaulyje. Ko jūs tikitės iš Europos parlamento? Ko jūs tikitės šio klausimo? Ačiū, prašom atsakyti. Okay, so I, I most... Puiku, padarysiu viską, pasakysiu viską, ką galiu. Aš savo moksliniais tyrimais E, bandau išsiaiškinti, kokį vaidmenį tarptautinės organizacijos gali atlikti, pavyzdžiui, pietų e, e, Saudo Arabiją, atsiprašau. Aš esu gana pesimiškai nusteikus ir aš manau, kad nieko nėra daug padaryta. Kodėl taip yra? Todėl, kad mano nuomonė žmonės nežino apie tai, kokie tikslai egzistuoja, kokios teisės egzistuoja. Todėl man atrodo, kad būtų pirmiau veiksminga agituoti apie tas teisės, kad žmonės galėtų suprasti, jog jos egzistuoja ir jas reikia uh, apginti. Mes negalim iš Europos ateiti ir pasakyti, kad jūs turite padaryti tą ir tą. Mes turėtumėm jiems parodyti, ką galima padaryti ir žiūrėti, kaip jie tą priima. Atvirai kalbant, dauguma Saudo Arabijos moterų nenori, kad kas nors pasikeistų. Statistiškai uh, E, turime duomenis, kad nenori pakeisti padėtį moteris, tačiau reikia sukurti galimybių moteriams tame regione e, pasikeisti, jeigu jos nori keistis. Jeigu tam, kad pokyčiai taptų realūs, mes turime pirmiausia keisti moterų supratimą. Ir E, tai turi išplaukti iš e, religinio konteksto, kultūrinio konteksto. Jeigu taip atsitiks, aš optimistiškiau vertinsiu padėtį. Bet kol kas, matydama, kas dedasi pasaulyje, nemanau, kad kas nors pasikeis, nes vyriausybės yra labai galingos, jos labai griežtai valdo regioną ir žmonės um, bijo, man atrodo, mesti iššūkį vyriausybei. Labai ačiū. Pone Rentke. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atsiprašau, kad nuo pradžios diskusijoje nebuvau, bet vieną dalyką labai aiškiai galiu pasakyti. E, galbūt Gerikė nepasakė labai aiškiai. E, šiame parlamente dominuoja nuomonė, kad Afrikos moterų galimybės ir Afrikos vyrų galimybės suprasti pasaulį yra tokios pat kaip mūsų. Tok... Ir e, pono Gerikės komentare apie tai buvo šiek tiek paminėta. Supraskime, kad e, e daugiau negu dvi lytis egzistuoja ir Afrikos žemynė ir mes turime apie tai galvoti rimčiau. Ačiū, ponė Rentke. Kas norėtų atsakyti, kas norėtų pakomentuoti? Galbūt aš nepakankamai tiksliai pasakiau. Aš galiu pasakyti, kad visiškai sutinku su to, ką jūs pasakėte. Ir galbūt mes turėtumėm mokymą labiau diversifikuoti. Moteris uh, tarptautinėje politikoje paprastai yra vertinamos kaip dviejų lyčių pasaulio atstovės. Ir manau, kad mes turėtumėm savo tarptautiniuose dokumentuose šiek tiek e, atnaujinti formuluotės. Mokslinius tyrimus šiek tiek reikėtų pakoreguoti ir kitokias formuluotės rinktis. Mačiu. Labai ačiū dabar. Turime vieną, dvi minutės galutiniams ekspertų komentarams. Ar norėtumėt ką nors pridurti? Labai ačiū. Jeigu leistumėt, aš norėčiau šitą pakalbėti apie institucijų kultūrą, jos keitimas ir šiek tiek e, papildyti tai, apie ką aš anksčiau kalbėjau. Man atrodo labai drąsu ES institucijoms tą padaryti. Tačiau tuo pat metu suprantame, kad tą padaryti yra labai sunku. Aš nesu tikras, kad jūsų iki šiol iškeltos mintys išskyrus galbūt e, tą įsipareigojimą lyderystiai, galės ką nors realaus pasiekti. Mano nuomonė, reikia dirbti daugiau. Ir reikia konstruktyviai suvokti, kaip mūsų personalui, mūsų darbuotojams yra sunku įgyvendinti tą darbo atvarkę, nes uh, greta jos egzistuoja labai sudėtingos aplinkybės, yra labai daug organizacinių problemų, kurias būtina išsureguliuoti. Ta prasme, nepakanka sakyti, kad reikia geriau stebėti padėtį, reikia geriau vertinti susidariusią padėtį ir skirti reikalingus išteklius. Mes turime labai rimtai vertinti kasdienę, kasdienybę personalo, kasdien jiems iškylančias problemas Ir dar kartą pakartosiu, kad svarbu, jog politikai nustatytų mažiau prioritetų. Galėsau, kad turiu tai pakartoti. Bet kuo mažiau bus prioritetų, tuo geriau bus ir lengviau juos įgyvendinti. Todėl jeigu jūs norite, kad iš tiesų lyčių lygybės darbo atvarkė taptų realybę, pamirškite apie kitus prioritetus, galvokite apie vieną aišku prioritetą. Bet aišku, tą padaryti nėra lengva. Ačiū. Ačiū, daktarė. Pane Marinakė, ambasadorė, prašau. Labai ačiū. Aš e, šį, šią diskusiją šiek tiek pastumėsiu į priekį. Man atrodo, kad Europos Sąjungoje lyčių lygybės klausimas ir jos standartai yra horizontalus e, reikalas ir mes įtraukėme absoliučiai visas politikos rytis. Mes stengiamės integruoti lyčių lygybę į visas diskusijas. Ir tai turi būti rutina, o ne kažkokia tai išimtis. Uh, nuo praėjusių metų e, iki dabar ir e, ataskaitą apie lyčių lygybės planą gyvenimą e, kalbėjome apie tai, kad lyčių lygybės, taikos ir saugumo aspektai turi būti įtraukti į žmogaus teisų dialogus. Daugiau negu 40 tokių dialogų įvyko praėjusiais metais, bet to buvo labai daug konsultacijų, politinių dialogų. Ir supraskime, kad Tai yra jau nemažas pasiekimas, anksčiau taip nebūdavo. Bet vis tik turime integruoti elementus, kurie yra susiję su mūsų pasirenkomomis formuluotėmis. Tai yra mūsų politinių lyderių e, retorikos pagrindinis elementas. Mes turim kalbėti apie aiškius e, norus mūsų politiniams lyderiams, politinėse dialoguose skleisti politiką, apie kurią dabar kalbame. Kaip ponas Petersen ką tik sakė, mes turim suprasti, kad turime keisti institucijų valdymo kultūrą. Nes dabar e, problemos staiga neatsirado, jos nesusiformavo staiga. Ir per metus ar per savaitę jos neišnyks Procesas yra labai ilgas. Turime būti pasirengę maratonui. Ir e, negalim kalbėti apie greitą bėgimą. E. Ačiū, ambasadorė Mara Marinakį. Ar dar kas turi komentarų? Prašau. Mr. Villa, please. Uh, thank you, Chair. Well, well, first of all, thank... Ačiū pirmininkė. Ačiū už visus jūsų išsakytus žodžius. Aš jaučiau daug paramos iš jūsų pusės. Kad ir kokia būtų nuomonė, ekspertų pateikta analizė e, buvo orientuota link gairių suteikimo, tarsi nurodymų mums davimo. Kažkas jau sakė, kad e, kalbam apie saujelę žmonių, kurie bando propaguoti lyčių lygybės darbo atvarkę ir dirbame gana sėkmingai. Aš sutinku visiškai, kad svarbu turėti lyderius, bet to nepakanka. Nei komisijos narė, nei generalinis direktorius e, vienas nieko nepakeis. E, trumpą tokį atvejį jums papasakosiu. Prieš porą metų e, vyko bendradarbiavimo vadovų susitikimas Delegacijoje visi projektų įgyvendinimo koordinatoriai susėdo prie bendro stalo, tai kaip taip kaip šiandien mes čia diskutavome, 12 e, val. E, buvo likę dar vienas klausimas darbo atverkėje. Ir e, Du dalykus norėjau pasakyti, kad 80 procentų tada salėje likusių žmonių buvo vyrai. Tai yra turbūt įprasta, nes tai yra her, hierarchijoje aukšta pozicija. Reikia pasiekti nemažai karjeroje, kad pasiektum tą pareigūno lygį. Ir akivaizdžiai jau tada aš mačiau, kad e, koordinatoriai nebuvo atstovavimi subalansuotai. O dar kitas dalykas, kurį aš norėjau pasakyti, kai aš pradėjau kalbėti apie savo problemas, iš salės išėjo kokie 25 procentai žmonių. Ir e, labai svarbu suvokti, kad tie žmonės, kurie turi įgyvendinti mūsų politiką, tikėtų tuo, kad jie būtų atsidavę darbuotojai. Liko laimiai salėje žmonių, kurie puikiai parodė, kad e, GAP programas galima įgyvendinti, kad e, galima e, įtraukti tuos klausimus į kitas politikos rytis ir kad galima įtikinti uh, vyrišką kalbą e, kitus kolegas, jog būtina tą padaryti. Tačiau, kaip jūs, Mara, sakėte, mes bėgame maratoną ir jūs esate ekspertė. Žinote žymiai geriau negu aš, kas yra maratonas. Ne, nepakeisim nieko per vienerius metus ar per dviejus metus. Mano nuomonė įkvepia tai, kad e, pakeisime mąstymą keičiantis kartoms. Ir į delegacijas atvyks dirbti nauji žmonės, kurie jau dabar ateina, kurie matome kitaip masto, jie kitaip vertina lyčių lygybės klausimus. Ir aš matau, kad jaunesniems žmonėms tos problemos yra svarbesnės negu vyresniems. Aš nenoriu kritikuoti, aš tiesiog aiškiai matau, kad taip tokios tendencijos egzistuoja. Dėkuoju, ponė, ponė Vilė. Daugiau nebėra komentarų ir baigiamais žodis moterų komiteto bendra pranešėja ponė Dabravko Šuika. Čia turime filmuotą video medžiagą, nes tai negalėjo dalyvauti. Colleagues, firstly, I would like to express my apologies for not being able to attend this workshop. Also... Pirmiausia, atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti šiame se seminare. Dėkuoju visiems ekspertams, kurie pasisakė šią svarbę temą. Tai yra puikiai galimybė skatinti moterų lygybę, remti moterų teisės trečiosiuose šalise. Po daugybę dešimtmečių pastangų tarptautinių lygių atotrukis tarp vyrų ir moterų išlieka didelis. Pone Bakenin ir aš su ambatoriais susitikome su įvairių valstybių atstovais, kurie padėjo mums susidaryti platesnį vaizdą, koks yra, kokia padėtis tose šalyje. Lyčių veiklos programa 2 suteikia labai aišku plataus užmojo E, tikslą link lyčių lygybės ir tas procesas padidins moterų ir mergaičių galimybės gerinti savo gyvenimą ir naudotis savo žmogaus teisėmis. Lyčių pagrindų esamos neligybės pašalinimas yra svarbiausias dalykas siekiant įtvirtinti taiką, gerovę ir tvarumą. Bendradarbiavimas tarp ponios Makevent ir, ir manęs yra labai daug e, žadantis ir manau mes tikrai rasime praktinių sprendimų sprendžiant šias problemas. Dar kad dėkuoju iš jūsų indėlį, visi turime dalyvauti kovoje už moterų lygybę. Dėkuoju poniai Šuica. O dabar baigiamosios pastabos dėvė vicepirmininko pono Ponga. Ačiū, ponė. Gerbiama ponė Blinkevičiūtė, FAM moterų komiteto pirmininkė. Gerbiami svečiai, gerbiami kolegos moterų ir dėvė komitetų, dėkoju už tai, kad pasikeitėte nuomonėmis, tai buvo labai vaisinga diskusija. Tikiuosi, kad naujas lyčių veiklos planas leis į, dienu, į, į prioritetinę vietą iškelti moterų ir mergaičių emancipaciją visame pasaulyje. Tai yra mūsų pareiga ir mūsų atsakomybė, kalbant apie ateinančias kartas. Institucinės kultūros pokyčiai jau yra matomi ir jų yra nemažai. Lygybė tarp moterų ir vyrų nėra vien standartinė nuostata, įtraukta į programas vystimosi šalių partnerių teisės aktuose. Tai yra visiškai naujas lygmuo mūsų veiksmų tiek išorės veiksmų srityje, tiek politinėme, tiek diplo, diplomatinėme ar ekonominėme ligmenyje. Aš leisiu savo pabrėžti, kad GAP 2 planas yra svarbus ir jame ir vyrai turi suvaidinti savo vaidmenį, siekiant panaikinti spragą tarp moterų ir vyrų ir ištikrinti lygybę tarp lyčių. Gerbiami kolegos, aš prisidedu prie jūsų bendro darbo, dėkuoju visiems ir paprašysiu Dėvė komiteto nariams kartu su, mumis, su manimi toliau perėti salę PH4B1, mes toliau ten tęsime mūsų komiteto posėdį. Ačiū. Dėkuoju. Thank you very much. Merci.